su žinioje. Kovo 5 dieną buvo priimtas galutinis darbo tvarkės projektas mūsų. Šiandienai nesulaukėme jokių pakeitimų siūlymų, dėl rytojaus taip pat nesulaukėme siūlymų dėl pakeitimų. EPP frakcija trečiadienį siūlo komisijos pareiškimą ir diskusija dėl antisemitizmo, islamofobijos ir smurtinio ekstremizmo stiprėjimo Europos Sąjungoje susijęti su rezoliucija, rezoliucijos pasiūlymu ir būtų balsuojama per antrąją balandžio sesiją. Pone Mecova, norėtų pasisakyti pirmoji. Much, Mr. President, yes. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, EPP frakcija norėtų šiandienos diskusijų uh, šios savaitės diskusijų metu, kai kalbėsime apie e, smurtinį ekstremizmą ir islamizmą, mes norėtume, kad balandžio mėnesio sesijoje šio klausimo būtų patvirtinta rezoliucija. Dėkui. Ar kas nors norėtų pasisakyti už, paremti šį pasiūlymą, ponia Holmaja? Pone pirmininkė, mėly kolegos, turint omeny šios klausimus, šią temą - antisemitizmą ir smurtinį ekstremizmą, pagalvojame, jog būtų svarbu pasiūsti mūsų visų bendrą žinutę, signalą kitiems e, norime, kad e, mūsų mintys atsispindėtų kokiame nors tekste e, liberalai ir žalieji tikrai labai dažnai pasisako už tokius pasiūlymus, taigi mes norėtumėm, kad būtų patvirtinta rezoliucija, kad mes esame prieš smurtą, prieš antisemitizmą. Jau kone kas savaitę vyksta įvairūs smurtinio pobūdžio išpoliai ir dėl to manytume, kad parlamentas turėtų laikytis bendros pozicijos ir išsakyti savo poziciją viešuomeniai sutarėme, kad e, ir dėl turinio galima bus kalbėti, tai bus tiesiog bendras mūsų pasiūstas signalas, toks bendro pobūdžio signalas, numat, nusakantis mūsų poziciją. Mes esame prieš antisemitizmą ir prieš smurtą. Kas norėtų pasisakyti prieš, ponė Zipel? Ačiū, pirmininkė. Pone pirmininkė, jeigu mane teisingai informavo, tai jau ir pirmininkų sueigoje buvo pateiktas prašymas diskusiją antisemitizmo, islamofobijos ir ekstremizmo klausimai sieti su rezoliucija, tačiau sueigoje buvo atmestas toks prašymas. Reikia tiesą pasakyti, kad mes antisemitizmo klausimus turime tikrai spręsti ir ypatingai tą, tą turi daryti kai kurios konkrečios ES valstybės narės. Tačiau mes norėtumėm, kad tiesiog vyktų šią savaitę diskusija ir vėliau dar būtų suorganizuotas klausimas. Ne vien tik apie antisemitizmą ir islamofobiją, bet ir apie kylančius iššūkius ir apie tai, kokiu žingsniu galėtume imtis prieš šios reiškinius, norėtume juos užkardyti, o tada galėtume visus rezultatus apibendrinti rezoliucijoje. Taigi mes nepasisakome prieš patį principą rengti, rezoliucijoje, re, rengti re, rezoliuciją, bet norėtume, kad tai vyktų jau po klausimų. Dėkoju, tuomet balsuosime dėl pasiūlymo. Kas yra, dė, kas yra už EPP frakcijos pasiūlymą, prašome iškelti rankas. Kas prieš? Kas susilaikote? manau, reikės pasitikrinti elektroniniu būdu. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Dar kartą paklausiu, ar visi balsavote? Pone, pone Butikiofer, jūs pirmasis tik tai kėlėte ranką, o pats paskutinis nuspaudėte mygtuką. Dabar jau baigiame balsuoti regis. 152 už 152 prieš. Jeigu jums, pone Biutai, pone Biutai koferį, nebūčiau suteikęs šanso vis dėlto dar paskutiniojo nuspausti mygtuką, būtų buvę visiškai kitaip. Kągi, atmestas prašymas. Apgailestauju. Dabar ketvirtadienis. EPP frakcija norėtų antruoju darbotvarkės klausimu numatyti komisijos pareiškimą dėl masinio migrantų antplūdžio ties ES sienomis dėl islamo valstybės veiksmų Libijoje. Pirmiausia, šalių frakcijos vardu pasakys dėl šio pasiūlymo ponia Holmar. Ačiū ponia pirmininkė, mėly kolegos. Tikrai didelį nerimą kelia migrantų antplūdis kai kurioms valstybėms narėms, į kurias atvyksta migrantai iš Libijos. Dėl to norėtume, kad pasikalbėtume apie tai, kokią strategiją komisija regi kaip viziją, ką reikėtų dabar daryti, kaip spręsti tas problemas, su kuriomis susidurėme, kai masiškai pas mus atvyksta pabėgėliai iš Libijos. Ir tikrai viduržėme jūros regiono valstybės narės to ypatingai e, susiduria ir turi spręsti tos opius klausimus. Pone Metsula norėtų pasisakyti už tokį pasiūlymą. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip, iš tiesų, Libijoje saugumo situacija yra baisi ir ten dirba įvairių tautybių žmonės, naftos telkinės ir panašiai, ir kai kurie iš jų yra europiečiai ir juos grobia į es grupuotės. Ir kadangi toje situacija tikrai sudėtinga ir tūkstančiai žmonių susiduria su rizika netekti namų, jie stengiasi bėgti nuo smurto ir todėl migrantų srautai į viduržėmio jūros regioną tikrai nemažės. Ir reikia, kadangi komisija, kol komisija e, svarsto, kaip reikėtų elgtis ir kaip sustabdyti šitą situaciją, mūsų piliečiai nerimauja. Mes tikrai norime, kad ES imtųsi veiksmų. Visi atsimename, kas buvo po Gaddafio. ES ir ypač Italija tikrai galėjo stebėti tūkstantinės migrantų e, mines atvykstančias į ES. Todėl, manau, mes turime tikrai stengtis padėti rasti konkrečių sprendimų Libijos kriziai ir nereikėtų laukti, kol mūsų jūros taps e, kapinėmis daugybei e, svajonių ir gyvybių. Ačiū prieš tokį pasiūlymą kalbės ponas Gerero. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, mes nenor, nesiekėme uh, pasakyti, kad mes priešiname šiam pasiūlymui, mes teikiame alternatyvų pasiūlymą ir siūlome sutelkti dėmesį ne vien tik tai imigracinius rautus. Galbūt reikėtų panagrinėti padėtį Libijoje dabar ir pamastyti apie riziką kylančią dėl nestabilumo, dėl to, kad Libijoje nėra vyriausybės ir kaip mes galėtume prisidėti prie visuomenės stabilizavimo Libijoje. Ir svarstydami šį klausimą galėtume aptarti ir migra su migraciniais rautais susijusius klausimus. Turėtume kalbėti apie Libiją, o ne tik išimtinai apie migracinius srautus, apie žmonės, kurie atvyksta e, prie mūsų krantų. Herr Guerrero, dann muss ich. Pone Guerrero, Tuomet pirmiausia, turiu leisti balsuoti dėl pirminio pasiūlymo, nes jūsų siūlymas jau yra kiek kitoks, taigi dėl ponios Holmeier pasiūlymo. Ar jūs norėjote pasisakyti dėl pono Holmeier? Dėl pono Gerero siūlymo. Pone pirmininkė, gal galėtumėm pasirinkti bendrą pavadinimą Pirmiausia, tikslingai minėkime Libiją ir taip pat poveikiai migracijai. O taip pat ir kitoms rytims e, terorizmui ir panašiai. Pone Gerero, štai ir kliuvote. Na, būtent tai aš ir norėjau pasakyti. Uh, kad reikia surenkti diskusijas skirtas padėčiai Libijoje ir kylančias rizikos grėsmės ir kaip tai paveiktų migracinius rautus. Gerai, vadinasi, galėtume sutarti dėl to, kad į darbo tvarkį įtrauktume komisijos pareiškimą dėl destabilizacijos Libijoje ir dėl tuo susijusio poveikio. Ar taip? Gerai. Tie, kas remiate pirmininko pasiūlymą, prašome parodyti tai iškeliant ranką. Kas prieš, kas susilaiko. Tuomet tokį pavadinimą ir tvirtinsime. Tokį punktą tvirtinsime ir jau aptarėme visą darbo tvarkę.